Atrodo, kad dar yra narių, kurie nebalsavo. Dalle urne chiedono ancora 5 minuti di tempo. Dar turime 5 minutės balsavimui. elem is okay? Allora avete votato tutti? Ar visi parlamento, balsai, parlamento nariai balsavote? Balsavimas baigiamas ir Prašau balsų skaičiuotojus e, nusinešti balsadėžės skaičiavimui, o posėdžio pratesimo laikas e, bus parodytas ekranuose.